Ačiū. Dėkojame, kolega. Toliau kalbės ponia Benijo į D frakcijos vardu. Kolegos, 15 šalių konferencija, kuri vyks spalio mėnesį, turėtų nustatyti tikslus artimiausiams metams dėl biologinės įvairovės. Ir neturėtume užmiršti klimato kaitos. Akivaizdu, kad už ją atsakinga žmogaus veikla. Tačiau užuot moralizavę piliečius, manau, mes turėtume vykdyti kitokią politiką. Mes manome, kad nei ekonomikos modelio pakeitimas, nei laisvos prekybos susitarimų, programų naikinimas, nei e, sienų e, atkūrimas ES nėra tarp jūsų prioritetų. Mes esame atsakingi už savo gyvenimo būdą, vartojimo tendencijas. Tačiau e, atskirai mes nieko nepadarysime, jeigu nepasikeis dominuojanti ideologija. Iš tikrųjų, padėtis yra krizinė, iš tikrųjų matome, kad nyksta rūšis, e, tam įtakos turi aplinkos ir klimato reiškiniai. Ir padėtis, pavyzdžiui, Australijoje mums apie tai primena. E, kyla pavojus dėl oro taršos, dėl vandens taršos, žemės taršos E, taip pat dėl to, kaip veikia tam tikros galios. E, na, e, jūrų įmonės išleidžia daugiau CO2, o mums sakoma atsisakyti automobilių, tuo tarpu kitos įmonės, toms įmonėms nenustatome jokie įsipagolimai. Mes taip pat įsivežame prekes, kurios yra blogai pagamintos kitose pasaulio regionuose. Uh, E, taip pat e, mes e, kalbame apie GMO, apie pesticidus. Jūs sakote, kad reikia apsaugoti biologinę įvairovę, tačiau sakote, kad, pavyzdžiui, ritualinis skerdimas nedaro jokios įtakos ir žalos. Mes taip pat neduodame jokių garantijų dėl eksportuojamų gyvūnų. Mm, taip Taigi iš tikrųjų nėra nustatomi tie, kurie tikrai yra atsakingi už šių laikų problemas. Dabar EKR e, frakcijos vardu ponas Vondra, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad biologinės įvairovės apsauga yra labai svarbus dalykas ir diskusija vyksta labai tinkamu laiku, nes kaip tik šiandien Pasaulio ekonomikos forumas paskelbė ataskaitą apie e, milžiniškus biologinės įvairovės praradimus visame pasaulyje. Problema ta, kad e, iš tikrųjų daugiausia dalykų vyksta ne Europoje, o už jos ribų. Ir e, dokumentai, kurie yra rengiami čia, šiame pastate, numato tam tikras svarbės rekomendacijas ir priemonės, pavyzdžiui, kad reikia apsaugoti buveinės, vandenį, atkurti miškus. Bet dėja, tarptų rekomendacijų yra daug ir reguliavimo priemonių, kurios, mano nuomonė, galiausiai nebus naudingos ir priešingai gali padaryti daug žalos. Pateiksiu pavyzdį Na, kalbame apie tuos mėsėdžius, pavyzdžiui, tigrus, liūtus ir vilkus. Liūtai ir tigrai gyvena besivystančiose šalyse, ir, o vilkai gyvena daugiausiai Europoje, vilkų populiacija didėja Taigi kyla klausimas. Ir ar priemonės, kurių imamės, tikrai padarys daugiau gero negu žalos? Reikia imtis kitokių priemonių. Dabar e, GUNGL frakcijos vardu, ponė Mudik, pusantros minutės. Luonnon monimuotoisuus on Ačiū pirmininkė. Biologinė įvairovė yra vertybė jau savaime ir biologinė įvairovė taip pat labai svarbi, kalbant apie klimato kaitą. Kuo didesnė biologinė įvairovė, tuo lengviau mums švelninti klimato kaitos padarinius. Iš tikrųjų, padėtis yra krizinė, biologinė įvairovė labai greitai naikinama ir labai liūdna ir tiesiog sunku patikėti, kad ES neįgyvendino 2020 metų tikslo biologinės įvairovės srityje. Svarbu atkurti tam tikras vietovės, bet visų pirma mes turime sustabdyti tam tikras tendencijas. Kad tai padarytume, reikia galvoti apie priežastis, o priežastis lypia žemės ūkija ir miškininkystė ir taip pat žemės paskirties keitimas taip pat atlieka tam tikrą vaidmenį. Mes turime siekti ir Paryžiaus tikslų, ir biologinės įvairovės išsaugimo tikslų. O šiuo metu mums to padaryti nepavyksta. Mes turėtume atsisakyti monokultūrų ir tam tikro sukininkavimo praktikos. Labai svarbu vaidmenį atlieka ir miškininkystė, nes 80 procentų rūšių gyvena būtent miškuose ir labai svarbu, kaip mes naudojame miškus. Daug kalbame apie miškų naikinimą, bet e, juk rūšis išnyksta tik vieną kartą, o dabar grėsmė yra iškilusi labai dideliam skaičiui rūšių. Iki 2030 metų mes turime nusistatyti e, kiekybinius tikslus. Ir bent 30 procentų rūšių ir saugomų teritorijų turime turėti, turime atkurti biologinę įvairovę. Kalbėtoje nutraukiama. Dabar ponė Evi, pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Šita rezoliucija labai aiškiai parodo, kokia yra susikloščiusi ekologinė situacija. Ji išties dramatiška. Patys matome tą savo akimis, matome, kaip kenčia gamta. Ir tikrai tokios situacijos dar niekuomet nebuvo. Išnyksta daugybė rūšių ir jau daug jų yra įtraukta į tuos raudonuosius sąrašus. Tai reiškia, kad jos išnyks artimiausių metų. Milijonai augalų ir gyvūnų milijonams iš jų grėsia išnykimas. Klimato kaita su tuo tiesiogiai susijusi, ji tik skatina rūšių nykimą. Galiausiai tai atsisuks prieš pačius žmonės. 80 procentų visų vystimosi tikslų negalės būti pasiekti, kadangi skurdas ir toliau išlieka toks pat aukštas, kaip ir buvo, maisto užauginti daugiau nepavyksta ir visos problemos, kurios buvo, egzistuoja ir toliau. Ką komisija gali padaryti COP15 susitikimui Kinijoje, remdamasi naująją strategiją? Mes turime atsisakyti to laisvanoriško principo, turime nustatyti privalomus ir daug ambicingesnius tikslus mūsų ekosistemų ir biologinės įvairovės apsaugai. Ačiū, sako pirmininkas, ačiū ir už tai, kad laikytės kalbėjimo laiko. Toliau kalbės ponas Lyzė. Vieną minutę. Prašau. Bet atrodo, kad pono Lyzė salėje nėra, sako pirmininkas, tuomet žodis. Galbūt jisai dar galės pasakyti vėliau, tačiau dabar žodis atitenka poniai Gutelant pusantros minutės. Prašau. Dėkoju. gyvūnų ir augalų rūšių nykimas vis spartesnis ir mes tikrai susidurėme su labai labai radikalia ekologinė krize. Milijonas rūšių, tai net negalime įsivaizduoti, koks tai yra kiekis, gali išnykti per artimiausią dešimtmetį. Mes žinom, kad taip išnyko ir dinozaurai. Ir mums žmonėms tai turės dramatišką poveikį. Pavyzdžiui, kaip mes užsiauginsime maisto, ko, kaip ta grandinė veiks, kaip išsimaitinsime šioje planetoje. Matom, kiek pesticidų sunaudojama žemės ūkija, o pesticidai ir yra viena iš priežasčių tos krizės, kuri dabar yra ištikusi mūsų planetą. Mes turime apriboti chemikalų kiekius žemės ūkija. Intensyvus chemikalų naudojimas, toks dabar, yra labai pavojingas ir gyvūnijai ir žmonėms lygiai taip pat. Tai e, ardo žmogaus hormoninę sistemą. Ir turės poveikio ne tik mums, bet ir mūsų vaikams, ypač mūsų vaikams ateityje. Mes turim nusistatyti ambicingus tikslus, sumažinti kiek įmanoma labiau pesticidų naudojimą žemės ūkėje. Mūsų frakcijos prioritetai yra gana gerai atspindėti šioje rezoliucijoje. COP15 turi pasiekti įpareigojančių tikslų bio įvairovės išsaugojimui. Dėkoju. Toliau norėčiau pakviesti kitą kalbėtoją, poną Kanfan. Pusantros minutės. Labas vakaras. E, šiandieną kalbame apie komisijos strategiją, e, apie bioįvairovę iki 30 metų. Puiku, turime e, jau vieną strategiją iki 10 metų, bet ne vienas iš tikslų, kurie buvo nustatyti, nebus įgyvendinti. Jeigu jūs grįžtate pas mus po kelių savaičių, vasario pabaigoje, su strategija, daugybė skaičių gerais ketinimais, bet nei vieno pasiūlymo dėl privalomų tikslų. E, teisės aktai bus simpatiška strategija, bet nieko verta. Ko mes konkrečiai norime 30 procentų visos ES teritorijos turėtų būti saugoma, kad ramiai galėtų e, gyventi gamta be žmogaus kišimosi. Ir mes turime e, privalomo, e, privalomų taisyklių dėl pesticidų naudojimo mažnymo laikytis mes galiausiai turime patvirtinti metodą, kuris leistų, pavyzdžiui, poveikį bitėms pesticidų įvertinti. Ir Europos parlamentas jau yra pateikęs Jums klausimą, mes dar laukiame Jūsų naujo pasiūlymo dėl šio klausimo. Ir taip pat reikia saugoti gamtą ne tik e, es, e, teritorijoje. Mes, pavyzdžiui, labai veikiame e, atogražų miškų situaciją per savo vartojimą. Reikia taip pat svarbių veiksmų šioje srityje. Būtent to norime. Jeigu to nedarysime, tai vėl turėsime nieko vertą strategiją. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį e, Tusan vienai minutiai. Prašom, ponė. Dėkuoju. 75 procentų procentai e, žemės ūkio, e, atsiprašau, e, sausumos rūšių 66 procentai jūros ekosistemos susiduria su grėsme. Ir žinome, kad labai daug e, žalos pridaro e, daugianacionalinės bendrovės, pavyzdžiui, jų svarbiausi tikslai yra naftos gamyba ar panašiai. Mes turime suvokti, kad turime išėti iš nacionalinės logikos, nes šios problemos neapsiriboja sienomis. Mes turime bendrai siekti e, tikslų ir mes turime suvokti, kad be apribojimų negalima naudotis gamtos išteklių ištekliais. Ir planeta taip pat turi teisę į atsigavimą. Mes turime suteikti teisę juridinį statusą gamtai, kaip gyvam organizmui. Tai labai svarbu e, planetos ateičiai jungtinės tautos ragina saugoti, pasaug, paskelbti saugomis teritorijomis 30 procentų e, planetos teritorijos. Ir taip pat e, reikia, kad būtų per ateičių konferenciją patvirtintos privalomos priemonės, nes kitaip mes e, nieko nepadarysime, tik vykdysime ekocidą toliau, kuris kenks gamtai. Dabar Limer, dvi minutės kalbės, prašom. Mėly kolegos. Kas iš mūsų nenori švarių upių, švariaus oro, nepaliestos aplinkos, floros ir faunos. Aš visiems tokį pritarčiau, kurie pasisako už tai. Tačiau kaip sukurti tokias sąlygas? Žmogus juk yra ekosistemos dalis. Ir todėl reikėtų pagalvoti visų pirma apie žmogų. Kartais jūsų argumentacija skamba taip, lyg jūs norėtumėt pasakyti, kad be žmogaus pasaulis būtų daug geresnis. Vakar kalbėjome apie aplinkosaugą, tai jau vakarykštė istorija. Dabar mes kalbam apie klimato gelbėjimą. Ta klimato religija yra kažkokia tikrai neteisinga religija, kadangi mes greuname mūsų aplinką, mūsų miškus, statydami visiškai nepamatuotais mastais vėjo jėgainės, kurios kenkia ir žmonėms, ir aplinkai. Mes lygiai taip pat skatiname miškų kirtimą, teisindami visokiais kitokiais e, argumentais, nevagaminame taip biokūrą ir panašiai. Lygiai taip pat ir jūras išnaudojame sta, e, offshore'inių elektrinių statybai ir panašiai. Dabar kalbat ir apie pesticidų naudojimą, bet ir lygiai taip pat jūs nei nemirktelėdami sutinkate su tuo, kad reikia naudoti baterijas, kurių gamybai Kinijoje yra naudojamos kenksmingos medžiagos ir kurių nėra kaip perdirbti. O kalbant apie pesticidus, noriu priminti, kad evoliucija ir biosferos keitimas visuomet vyko, tai buvo taisyklė, tai nebuvo kažkas ypatingo. Ir mes ne, ne, nekelkime tokių ambicijų būti kažkokiais stebukladariais šioje srityje. Neleiskite, jūs norite dabar įleisti ožį į daržą ir paskelbti jį to daržo saugotoju. Ačiū. Kolegė, jums iškelta mėlynoji kortelė. Ar atsakysite į šį klausimą? Kolegė Mets nori jums užduoti klausimą. Ne, aš nesutinku. Labai gaila, kolegė Mets, bet į jūsų klausimą nebus atsakoma. Toliau kalbės parlamentaras Bompar. Prašau. Ačiū pirmininkė, kolegos. E, pastarasis e, tarp vyriausybinės platformos e, dėl biologinės įvairovės parodė, kad daugeliu rūšių ten yra kilusi grėsmė. Ir iš tikrųjų mes irgi nelabai gerai elgiamės, mūsų tikslai nėra įgyvendinti ir e, manau, kad sprendimai, kurie bus priimti per 15 šalių konferenciją, bus labai svarbus. Mes turime imtis griežtų priemonių ir taip pat dirbti su visa tarptautinė bendruomenė. Aš siūlau dvi priemonės. Visų pirma, dėl pesticidų. Mokslininkų nuomonė e, intensyvus žemės ūkis yra svarbi biologinės įvairovės e, E, nikimo priežastis ir ypač e, daug žalos daro tokie pesticidai kaip glifosatas. Ir, e, ir reikėtų uždrausti šią medžiagą, numatant tikslų kalendorių, numatant alternatyvas. Kitas dalykas - genetiškai modifikuoti organizmai, kurie yra naudojami siekiant apsaugoti kultūras. Mes perėmėme e, kitur sukurtas technologijas, mes, tačiau vis dėlto vėliau atsirado ir naujų GMO, kurios, kurie daro mm, žalą mūsų e, aplinkai. Taigi mes e, pasisakome už uždraudimą. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis um, poniai Mamery. Ačiū pirmininkė. Artėjant rengti Junktinių tautų biologinės įvairovės konferenciją, siekia kurti bendrą ateitį visiems, kurie gyvena Žemėje. Vis dėlto e, Europos Sąjunga, Sąjunga vadovaujasi požiūriu imti, imti, imti. Pasižiūrėkime, kiek daug biologinės įvairovės rūšių e, žūsta Britanijos vandenyse, naudojant elektrinius žvejybos priemon, įrankius. Arba E, patruliniai laivai Lamanšo sąsiaurėje, taip pat milžiniški nafto, e, naftovežiai iš tikrųjų sunaikina viską pakeliui. Ir e, naikina praded, viską pradedant vilkešeriais, baigiant delfinais iš tikrųjų nyksta ištisos, ištisi žvejybos rajonai Afrikoje. Taip e, skurdžiausia gyvenantys žmonės netenka pajamų šaltinio. Ir tai yra tik nedideli pavyzdžiai to, kaip ES teikia pirmenybę pelnui, o ne biologiniai vairoviai. Ir kol ES nesims veiksmų, kad būtų padarytas galas ta, tokiai praktikai, ji neturi teisės. Mm, E, skaityti pamokslų niekam kitam. Iš tikrųjų, veiksmai e, kalba garsiau nei žodžiai ir žmonės jūs stebi. Ačiū. La... Dėkoju. Toliau kalbės ponas Lins. Vieną minutę. Pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos, mielos kolegės. Biologinė įvairovė ir klimato apsauga yra susiję klausimai. Jeigu Paryžiuje išsikėlėme labai aukštus tikslus klimato apsaugai, tai dabar turime tą patį padaryti ir biologinės įvairovės išsaugojimui. Mums reikia siūsti labai stiprų signalą iš ES pusės. Turi būti kalbama apie tvarų žemės ūkį, apie tvarę miškininkystę, nes būtent šios rytis labiausiai padeda išsaugoti ekosistemas. Tai yra tas potencialas, kuris gali padėti sustabdyti klimato kaitos poveikį Tam reikia valios, tam reikia ne tik simbolinės politikos, reikia imtis konkrečių priemonių, reikia geriau reglamentuoti, bet regulation turėtų būti tas, tas imperatyvas, kurio reikia laikytis. Taip pat reikia vykdyti ir poveikio vertinimus ir nustatyti tokias priemonės, kurias būtų galima įgyvendinti prieš tai atlikus prasmingą poveikio vertinimą. Ačiū. Dėkojame, toliau kalbės kolegė Ronai, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Mes kasdien matome, kiek miškų sunaikinama Australijoje, kiek žūsta gyvūnų, kiek ten jau yra netekta gyvybių. Milijardas gyvų būtybių žuvo Australijoje. Augalai, gyvūnai ir žmonės žūsta ir ta katastrofa yra susijusi su globaliais procesais. Naujojoje Zelandijoje dėl to gaisro sniegas yra juodas. Net mūsų, iki mūsų ateis tas poveikis ir mes turime šį ženklą priimti kaip įspėjimą. Mes turime suvokti, kad dėl klimato katastrofos mes poveikį patirsime visi, kad ir kur ta klimato katastrofa pasireikštų, visi mes matysime tas pasiekmes ir savo namuose. Australijoje taip pat išmiršta daugybė rūšių ir mes esame atsakingi už mūsų Žemės biologinę įvairovę. Planeta yra įvairi ir mes esame įvairūs ir tai yra didžiulė vertybė. Ačiū. Sako pirmininkas, toliau kalbės ponas Stefanuta. Viena minutė. Paprastai, kai kalbu apie mišką, paprastai Europos parlamente aš kalbu apie miškus, tačiau šiandien kalbėsiu apie miestą, apie miestus. 50 tais metais 60 procentų visų žmonių gyvens miestuose. Dėl klimato kaitos bus daugybė karščio bangų bus labai nevienodas kritulių pasiskirstimas žemėje. Miestas, toks kaip Bukareštas, kuris ir taip jau patiria didelį spaudimą dėl klimato kaitos, taigi to, miestams teks e, prisitaikyti, mums reikės žaliųjų žiedų, žaliųjų stogų, žaliųjų plotų miestuose. Reikia protingų miestų, nes tie išmanus protingi miestai galės atsilaikyti klimato kaitojai. Mes turime apsaugoti mūsų gyventojus investuodami į žaliuosius plotus, į parkus, į e, žalius apželdintus stogus. Ir turime stengtis, kad miestai integruotųsi į gamtą. Gamta yra ne tik tai gražus tikslas atostogoms, ne tik atostogų vieta, tai yra mūsų gyvenimo vieta. Ačiū. Sako pirmininkas, toliau ponas Hoisling. Vieną minutę. Dabar jau šeštą kartą išmiršta daugybė rūšių vienu metu. Šį kartą mes patys sukėlėm tą išmirimą. Milijonui rūšių grėsia pavojus. Turim imtis kažko, turime įvardyti įpareigojimus tikslus, pavyzdžiui, žemės ūkija. ES žemės ūkis yra labai intensyvus ir jis taip pat prisideda prie rūšių nykimo. Turime suformuoluoti aiškius tikslus pesticidų mažinimui. Turime lygiai taip pat sumažinti ir azoto išsiskyrimą. Mes esame atsakingi už 20 milijonų e, tonų sojos importus. O sojos auginimas irgi kenksmingas. Čia taip pat reikia kažko imtis. Turime išsikėlę tikslą 30 procentų apsaugotų zonų. Čia puikus tikslas, bet ką visos kitos 70 procentų aplinkos gali būti teršiama? Ne, jokių būdų mes turime saugoti visą savo aplinką. Mums reikia moratoriumo toms genetinėms technologijoms, kurios leistų išnaikinti ištisas gyvūnų populiacijas. Ačiū. Toliau ponas David, vieną minutę. Vážený pane předsedo, Dėkui, pirmininkė. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad ES e, kaip po tokia nėra mm, prisijungusi, nėra pasirašusi e, šalis konvencijos dėl biologinės įvairovės. Valstybės narės prie jos ją yra pasirašusios. Dabar bandoma pasinaudoti ES e, mokesčių mokėtojų pinigais ir skirti neiškiems projektams e, tuos pinigus. Jeigu kalbėsime apie biologinę įvairovę, nereikėtų, kad ES pirmiausiai e, sudarinėtų sutartis su Merkosių šalimis, e, kurie apibrėžia eksportą įvairių medžiagų. Tokie sutarimai žlugdo gamtą, sukelia e, miškų e, kir, iškirtimą. Taip pat e, žuvininkystės susitarimai su trečiosiomis šalimis nepadeda vietos gyventojus. Būtent taip elgėsi Europos parlamentas realiame gyvenime. Labai ačiū, kolega. Dabar ponas Kokalis vieną minutę kalbės. Ačiū pirmininkė, gerimas komisijos nariai. Šiandieną mes pasisakėme už didelę e, balsų daugumą už komisijos komunikatą dėl žalio kurso. Pasiūlyme komisija e, pažadai išanalizuoti tarptautinio klimato ekspertų komiteto išvadas. Ir mokslininkai e, yra E, prie, prie priešvės, kad vandeninai pasaisiais metais 450 kartų greičiau šyla negu per ankstesnius laikotarpius. Žinome, kad per pasarius 25 metus e, e, tas atšilimas prilyksta poveikiai, kurį gali sukelti uh, 36 e, Hirošimos bombų, kurios, tokių bombų, kurios buvo susprogdintos virš e, Hirošimos miesto. Ir iš tikrųjų mes turime galvoti apie Europos mėlynąjį kursą. Atėjo laikas imti skubiai priemonių. Dėkui dabar e, žodis ponui Vizikui. Vieną minutę prašau. Dėkoju. Bioįvairovės apsauga reiškia, kad e, apsaugosime gyvybei palankės sąlygas. Vyksta labai rimti e, pokyčiai. Mes patys priklausomi nuo biorovės apsaugos, bet nepakankamai veikiame. Mūsų veikla prisidėjo prie krizės. Matome, kad šis masinis rūšių nikimas yra susijusios su mūsų veikla. Mes sugriuojam pernelyg daug visko. Mes turime griežtai saugoti ekosistemas, laukinės rūšis. Reikia uh, E, paski, e, numatyti e, didelės teritorijas, kur nebus žvejojama, medžiojama, kur gamta galės netrukdoma klestėti ir ekosistemos. Rezoliucija atsižvelgia į tuos dalykus mūsų, bet galbūt nepakankamai pasakysiu sąžingai, atrodo, kad mes penelyg daug kalbame, bet pamirštame namų darbus. Mes labai prastai saugome biologinę įvairovę, turime rimtai žiūrėti šią problemą, nes mūsų gyvenimas priklauso nuo to. Dabar suteiksiu žodį ponui Andriu. Prašom, gerbiamas kolega. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pasidalyti keletą minčių su jumis. E, žinome, kad koralų labai daug sumažėjo per 40 metų ir milijonas rūšių išnyks per tenčius dešimt metų. Mes žinome, kokios to priežastys. E, buveinių e, nikimas, prie to prisideda dažniausiai žmogus ištekliai yra išeikvoti, taip pat tarša. E, dėl to kalta mes visi esame atsakingi dėl pasikeitusių mūsų kasdienių įpročių, taip pat esame atsakingi e, dėl to, už tą nelaimę. Ir mes, e, kolegos parlamente, taip pat, pavyzdžiui, prekybos su sitarimai, kai siekiama pirmiausia pelno ir negalvojam apie tai, kad reikėtų apsaugoti gamtą ir ekosistemas mūsų. Jeigu mes žmonės ir toliau elgsimės e, taip, tarsi būtume vienintelė rūšį žemėje, tai ir liksime paskutinę e, rūšimi, o paskui pelnytai išnyksime. Mes e, turime veikti ir jeigu turime suvokti, kad jeigu neišsaugosime biorovės patys, mirsime, tai yra labai paprasta. Dėkui, dabar e, žodis poniai Jovevai vienai minutį. Prašom. Dėkui, pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Viskas šioje žemėje priklauso nuo ekosistemų ekosistemos tiesiogiai susijęs su biologinės įvairovės išsaugojimu. Jau ne vieną dešimtmetį galime stebėti, kaip nyksta, miršta ištisos rūšys dėl to, kad labai intensyviai vykdojama žemdirbystė, dėl to, kad yra teršiama, dėl to, kad yra nesaugoma, dėl to, kad keičiasi klimatas, dėl to, kad genetiškai keičiama gamta. Mes turime suvokti, kad biologinė įvairovė yra ir mūsų ekonomikos, ir mūsų visuomenės, ir gyvenimo pagrindas. Poveikio vertinimas, biologinės įvairovės išsaugomės strategijos poveikio vertinimas nerodo jokių vilties ženklų. Vis dėlto mes dar galime apsukti tą laivą. Mes galime dar pakeisti kursą, galim parodyti, kad esam pajėgus kažką pakeisti ir išsaugoti savo visuomenės gyvenimo pagrindus. Ačiū kolegė. Dabar ponia Mets, vieną minutę. Yes. Äh, Ačiū. Ne tik klimatui, bet ir biologiniai įvairoviai yra iškilus grėsmė. Ar esate pastebėję, kad mažai paukščių, mažai vabzdžių kaime, kad nebesigirdi paukščių čiulbėjimo? O mes gyvenam toliau taip, lyg tai nieko nebūtų įvykę ir rizikuojame ateities kartų gerovę. Gamtai reikėjo milijonų metų, kad susikurtų tokia sudėtinga ekosistema, kokia yra dabar. Ir dabar žmonės per keletą dešimtmečių yra pasirengę viską sunaikinti iki galo. Mes puikiai žinom, ką reikia daryti, kad taip neįvyktų. Sumažinti pesticidų kiekį nenaudoti genetiškai modifikuotų augalų ir neauginti monokultūrų. Turime saugoti miškus, mūsų vandenis, visas ekosistemas, kurias turime. Jeigu to nesaugosime, jeigu neatkursime biologinės įvairovės, tai ir žmogus nebeturės ateities. Ačiū. Dėkoju. Dabar kalbės ponia Volas. Vieną minutę, prašau. Ponas Volis, ačiū pirmininkė. Airijos nacionaliniai parkai e, buvo pasiū, pateikti biologinės įvairovės e, konvencijai ir yra sakoma, kad ten dėl intensyvios e, žemės ūkio veiklos nyksta apdulkintojai ir taip pat ir spiglių, spigliuočiai vyksta. Ir iš, tik, iš esmės Airijos vyriausybė vykdo politiką visiškai nepaisydama biologinės įvairovės nors yra priimtas paveldo įstatymas. Ir iš tikrųjų ES taip pat remia intensyviai ūkininkaujančius ūkininkus, užuot rėmusi didelės vertės ekologinius ūkininkus. Taip e, iš tikrųjų yra pažeidžiami pagrindiniai biologinės įvairovės principai. Mums reikia e, teisiškai privalomų biologinės įvairovės tikslų pasaulinių ir ES lygių ir taip pat reikia tos tikslus pakankamai finansuoti pagal naują ES biudžetą. Taip pat e, reikia geriau mm, prižiūrėti, kaip įgyvendinami e, gamtai skirti įstatymai. Taigi komisijos nariai mums tikrai visą tai rūpi. Ačiū, kolegai. Dabar ponas Būda. Viena minutė. Dėkoju, pirmininkė. Biologinė įvairovė yra mūsų žmogiškosios egzistencijos pagrindas biologinė įvairovė reikalinga ir mums, ir ateities kartoms. Tačiau dabar būtent žmogaus veikla atvedė prie to, kad biologinė įvairovė nyksta. Klimato kaita, klimato šilimas dar labiau kenkia biologiniai įvairoviai. Mes turime įsivesti kažkokį mechanizmą, per kurį valstybės narės galėtų aktyviau imtis biologinės įvairovės apsaugos. Valstybės narės turi suvokti, kad tam reikia ir pakankamo finansavimo, kitaip tikslų nepasieksime. Žemės ūkis turi būti sąjungininkas šioje kovoje, o ne priešas. Reikia remti ūkininkus tam, kad jie pereitų prie aplinko, aplinkai draugiško ūkininkavimo. Būtent šioje srityje reikia daugiau investuoti. Reikia investuoti ir į tyrimus, kaip būtų galima geriau saugoti pasaulio įvairovę. Šios, šios, šią veiklą reikia remti didesniu mastu. Dėkoju, ponia Būda, dabar ponia Vaudin, vieną minutę. Ačiū. Nesvarbu, kur mes sėdime šioje salėje arba kur dedame kryžiuką, balsuodami, nesvarbu kokia mūsų odos spalva, kokią kalbą mes kalbame. Biologinė įvairovė, kurią mes paveldėjome, yra labai vertingas išteklis, kuris yra bendras mums visiems ir mes privalome jį saugoti savo vaikų ir anūkų labui. Baisus gaisrai Australijoje, kurių metu žuvo pusę milijardo gyvūnų, turėtų būti pavojo signalas mums visiems. Mes turime dabar imtis rimtų veiksmų ir nustatyti konkrečius privalomus tikslus gamtai apsaugoti pirmiausia, turime mažinti CO2 išmetimus ir reaguoti į klimato kaitą. ES biologinės įvairovės tikslai nustatyti 20 metam nebus įgyvendintami. Taigi pasistengime padirbėti geriau iki 15 šalių konferencijos ir nustatyti 30 metų tikslus. Aš noriu paraginti komisijos nariai ir visus kitus parlamento narius elgtis radikaliai, aistringai, būkime stiprus, pasipriešinkime piniguočiams ir tiems, kurie siekia savo interesų, pasipriešinkime chemijos gamykloms. Mes turime tik vieną planetą, manęs jau nebebus, kai reikės už ją kovoti, tačiau būsite jūs ir pasistengkite, kad taip ir elgtumėtės. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis e, ponui O'Sullivan. Poniai O'Sullivan. E, taigi šalių konferencija Kinijoje bus tas pats, kas buvo Paryžiaus susitarimas klimato kaitos rytyje. Žmonės suprato, kad kilusi krizė, taip pat suprato, kad klimatas ir biologinė įvairovė, abi šios krizės yra tarpusavėje susijusios. Aš esu e, ekologijos dėstytoja ir visada mėgstu viską aiškinti pateikdama pavyzdžius. Jeigu mes nesaugosime biologinės įvairovės, ateis toks laikas, kai mūsų vaikai nežinos, ką reiškia nusiskinti laukinę gėlę. Ir O drugelius ir boružės matysime tik tai paveikslėlių knygelėse. Dabar atėjo laikas sustabdyti milžinišką buveinių naikinimą ir rūšių naikinimą visame pasaulyje. Tačiau šis procesas neįmanomas, nesijimant spręsti žemės ūkio ir žuvininkystės problemų. Šiandien mes balsavome dėl rezoliucijos dėl Europos žaliojo kurso. Tai turbūt yra pati ambicingiausia mm, ES aplinkosaugos politika visų laikų, tačiau mes žinome, kad nieko nėra daroma siekiant pertvarkyti taip, kaip mes sukininkaujame ir žvejojame. Mes turime būti e, rim, rimtai nusiteikę ir turime imtis veiksmų. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis ponui Kanev. Vieną minutę. Ačiū. Biologinės įvairovės apsauga ir išsaugojimas yra būtinas ne tik siekiant pasigaminti maisto, vaistų, tai būtina ir siekiant sveiko gyvenimo, tai labai svarbu ir verslui. Mes turime uh, E, biologinės įvairovės išsaugojimą ir kli, kovą su klimato kaita įtraukti į ilgalaikį ekonominį vystimąsi. Europos komisija turi užtikrinti, kad būtų įgyvendinti biologinės įvairovės tikslais. Ji turi veiksmingai stebėti pagrindinius projektus, kurios finansuoja ES. Mano šalyje, Bulgarijoje, Natura 2000 apsaugos mechanizmai praktiškai nėra įgyvendinami, nes nėra tinkamos vyriausybės politikos transporto, turizmo, energetikos, žemės ūkio, miškų apsaugos rytise. Ir e, pas, nutiesus strumą greitkelį, taip pat e, netinkamai valdant Natūra 2000 buveinės, kilo daug problemų, bet tai yra tik kelios problemos. Mums reikia įrodyti, kad egzistuoja politinė valia siekti tikslų ir užtikrinti griežtą ES politikos įgyvendinimo stebėseną. Ačiū. Dabar suteikiu žodį Karlės Kan. E, vieną minutę. Merci, Dėkui, pirmininkė, kolegos. E, dabar visi žiūrime į Australiją, bet pažiūrėkime arčiau, kažkas taip padega. dega netoli mūsų prie vandens paviršiaus. Aš kalbu apie koralų rifus, kurie dega arti mūsų krantų. Jie kenčia nuo taršos, naftos, taršos plastiko. Ir galiu pasakyti, kad du trešdaliai pagal ekspertus e, jūrų ekosistemų pasikeitė dėl žmonių veiklos. Bet e, tai tarsi nepasėma ir mes turime atidžiai tai pasižiūrėti, reikia išsaugoti biologinę įvairovę jūroje. Reikia taip pat e, siekti 30 procentų e, saugomų teritorijų ir vandeninuose, tai labai svarbu ir dar. E, noriu pasakyti, kad du rezoliucijos punktai yra labai aktualūs. Pirmiausia, ES turėtų būti pirma teritorija, kuri imtųsi veiksmų apsaugodama vandenynus. Ir Katrin Šabo apie tai kalbėjo, kalbėjo jį apie tai, kad tai yra tarsi bendras žmonės paveldas ir mūsų visų ateitis priklauso nuo vandenynų išgyvenimo. Dėkoju, dabar kalbės vieną minutę ponė Paulus. Dėkui, pirmininkė. Pirmininkė, ponios ir ponai, aš čia rankose laikau ataskaitą Europos aplinka jos būklė ir perspektyvos. Šis dokumentas yra internete visomis kalbomis. Čia surinkti pastarųjų penkių metų duomenys, kuriuos Europos aplinkosaugos agentūra surinko apie iš visos Europos. Vaizdas prastas, pasakysiu iš karto. Surinkt, visa surinkta medžiaga rodo, kad yra labai daug e, išnykusių rūšių, kurių jau seniai neteko matyti. Pavyzdžiui, e, E, tetervinai ar vieversiai yra jau beveik išnykusios rūšys. Jeigu mes nieko nedarysime dabar, tai ateityje turėsime didelių problemų. Mes dabar jau investuojame milijardus į žemės ūkį, kuris uh, kenkia mūsų aplinkai, kuris greuna mūsų aplinką. Aš tikiuosi, kad rytoj balsuodami mes būsim atsakingi. Mes visuomet turime pagalvoti apie aplinkosaugą ir kai kalbam apie žemės ūkį, ir kai kalbam apie bet kokią kitą mūsų politikos ir ekonomikos sritį. Šito mums būtinai reikia. Ačiū. Labai ačiū. Dabar žodis vieną minutę, vieną minutę kolegiai Vaidrai. Dėkuoju. noriu pasakyti, kad Mano anukas yra ornitologas ir jis e, gali papasakoti jums apie 700 paukščių rūšių, bet 150 rūšių augalų, gyvūnų per dieną išnyksta ir mes turime ieškoti sprendimo. Uh, kur, o vienas sprendimo būtų intensyvios žemdirbysės įsakymas, pesticidų mažiau turėtume naudoti, taip pat turime e, turėti teisę į maistą, e, kuris, kuriame nebūtų naudojama genetiškai modifikuotų organizmų. Dar vienas dalykas - ekologiniai produktai yra sveikesni, saugesni ir tai e, reiškia taip pat ekonominę naudą. E, nes vis daugiau žmonių pasaulyje nori gryno maisto. Dėl to turime remti ekologinę žemdirbystę ir deramai finansuoti ją iš ES biudžeto. Dėkoju. Dėkoju, gerbiamo kolegė. Dabar suteiksiu žodį poniai Rivazi. Prašau, vieną minutę. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Jau dešimt metų mūsų e, žinios apie tai, kad e, flora, fauna, žmogaus veikla yra tarpusavyje susiję vis stiprėjo mūsų žinios apie tai. Žinome, kad milijonas rūšių gali išnykti pagal 19 metų mokslininkų, e, tarptautinio mokslininkų komiteto išvadas. Ir mes dabar atsidūrėme lemiame etape. Mes turime e, kovoti su biovarovės e, nikimu. Aš e, manau, kad tai turi būti susijęs su e, žmonijos išlikimu, nes biovarovės nikimas veikia, pavyzdžiui, ir e, autoktonių gyventojų gyvenimą, jų sąlygas. Biovarovės nikimas E, besivystančioms šalims kenkia, nes joms sunkiau užsitikrinti maisto e, suverenumą, ekonominį suverenumą. E, iki, mes turėjome strategiją iki 20 metų ir turime siekti tų tikslų, turime atkurti miškus, reikia saugaus, sveiko žemės ūkio be GMO ir be pesticidų, gerbiamas pirmininkė. Pesticidų, gerbiamas pirmininkė. Aš nenorėčiau nutraukti, kai jūs kalbate, bet prašyčiau neviršyti kalbėjimui skirto laiko. Dabar ponas Arimo, prašau. E, gerbiamas pirmininkė. Aš norėčiau iliustruoti visą tai skaičiais. Tai yra 84 ir kiti skaičiai. 84 procentai mūsų augalų priklauso nuo to, kaip jie yra apdulkinami, 76 procentai sumažėjo vabzdžių ir nu, keturi, apie 40 milijardų mūsų gaunamų pajamų žemės ūkiai yra susijęs su apdulkintojais. Pavyzdžiui, bitė. Bitė yra tas vabzdys, kurį reikia apsaugoti dėl įvairiausių priežasčių, dėl e, ekologinių, dėl įvairovės, bet ir dėl ekonominių priežasčių. E, bitėms kenkia neonikotinoidai, pesticidai, monokultūros ir visa kita. Kol su šia problema nesusidorosime, tai tikrai nieko nebus. Aš džiaugiuosi, kad yra priimta nauja žalioji strategija, bet mes turime stiprinti e, žemės ūkį, kurį tokį žemės ūkį, kuriame dirba smulkios įmonės, šeimininės įmonės. Mes turime uždrausti pesticidus, neonikonoidus, nes jeigu bitės išmirs, tai išmirs ir žmonės. Ir aš e, tikrai nenorėčiau, kad taip atsitiktų, ponė komisarė. Dėkoju, pirmininkė. Dabar kalbės ponas Vyner. Vieną minutę. Prašom. Pone Vyner. Labadiena, gerbiamas komisarė, pirmininkė, kolegės ir kolegos. Labai daug išgirdome apie biologinę įvairovę, o aš, turėdama tik vieną minutę, norėd, norėčiau pasakyti vieną dalyką. Noriu pakalbėti apie dirbožemį, apie tai, kas yra po mūsų kojomis. Jame yra daugybė mikrobinių, e, daugybė mikrobų, jis atlieka daugybę funkcijų, jis maitina visą pasaulį reikia kalbėti apie dirbožėmio, apie derlingojo sluoksnio apsaugą. Be dirbožėmio nieko nebus. Mes matome, kiek nusikaltimų yra vykdoma žemės, dirbožėmio atžvilgių. Dirbožėmis eroduoja, jis nesaugomas, bakterijos yra išnaikinamos. Lygiai tas pats vyksta ir su mūsų žarnynu. Juk sergantis dirbožėmis yra tiesiogiai susijęs su sergančiu žarnynu. Žmogus pats yra eko, ekosistema ir jis kenkia savo pačiam. Jeigu mes nesaugosime dirbožėmio, tai nesaugosime ir savo žarnyno, ir savęs, savęs pačių. Ačiū. Dėkoju, dabar kalbės e, ponė Spirakė. Vieną minutę, prašau. Dėkui, pirmininkė. Komisijos nariai Sinkevičių. Faktai, skaičiai rodo, kad skubiai turime įvesti privalomas politikos priemonės biovarui apsaugoti. Matėme baisius vaizdus iš Amazonės regiono Australijos. Tai e, turėtų mus paskatinti žengti teisingą linkmę. Dabar rengiamės 15 e, konferencijai Kinijoje ir turime e, siekti sutelkti pasaulinės E, pastangas e, siekti privalomų tikslų, panašiai kaip ir dėl Paryžiaus susarimo. Mes turime prisimti atsakomybę numatyti naujame biudžete, e, biudžete lėšų, kad galėtume apsaugoti biovarovę. Ir turime užtikrinti taip pat pajamas ūkininkams. Turime e, e, užtikrinti paramą per visą maisto tiekimo grandyje, ir e, mes turime nenusigręžti nuo šių problemų. Dabar ponas Buchneris, vieną minutę. Dėkoju pirmininkė. Gyvūnai, augalai žūsta dėl masiško chemikalų naudojimo. Jie žūsta dėl, ir dėl to, kad mes atimame iš jų erdvę, jų gyvenamąją erdvę, jų buveinės į tai dažnai neatsižvelgiama. Taip pat dažnai neatsižvelgiama į radio elektroninių bangų spinduliuotę. Spinduliuotė labai kenksminga, pavyzdžiui, bitėms, nes jos e, netenka orientacijos. Išskrenda iš avilio, bet nebegrįžta namo. Lygiai taip pat kenkia ir pelėms, pelių, penktoji karta pelių kurios dažnai patiria elektromagnetinio lauko poveikį, jau nebegali turėti palikonių. Jeigu taip tęsis ir toliau, netrukus išnyks daugybė gyvūnų ir augalų rušių iš mūsų žemės. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Melio. Vieną minutę. Europos Sąjunga turi prisiminti, kad mūsų teritorijos didžioji dalis apsupta yra jūros e ir vandeninai eh, sugeria daugiau negu 25 procentus CO2 ir uh, jie labai svarbus. Mes turime galvoti apie Paryžiaus susitarimus ir sustiprinti Europos uh, Sąjungos atsparumą, deramas priemonės, kad galėtume kovoti su klimato kaita. Ir uh, vandenynai iki 50 metų sugers, absorbuos 14 procentų mažiau e, CO2 negu dabar. Tai yra baisu. Milijardas rūšių gali išnykti. E, taip pat matome, e, kaip viskas yra su e, plastiku. Žinome, kad ramiame vandenyne yra susikaupę tiek plastiko, kad jis prilyksta 16 Portugalijos teritorijų. Reikia tikrai veikti netidėliotinai. Dabar kolegai Lyzės teiksiu žodį, kuris dabar jau atėjo į salę. Prašom, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje turime daryti daugiau tam, kad apsaugotume savo rūšis. Mes EPP balsuosime už rezoliuciją ir noriu padėkoti visiems, kurie padėjo rengė, ją rengti. Agnes Vren iš EPP frakcijos ypač. Kai kalbam apie biologinę įvairovę, mes e, reika, keliame visada vienodus reikalavimus, daugiau apsaugos zonų, 30 procentų, griežtesnės procedūros, bet reikia naujų idėjų galbūt geresni tinklai, galbūt daugiau bendradarbiavimo, galbūt daugiau akstino, daugiau progų e, suteikti įmonėms veikti kitaip. Tokias idėjas reikėtų remti. Kartais tenka pasverti, kas yra geriau. Ar mūsų biologinės įvairovės apsauga nepernelyg kenkia žmogaus egzistavimui. Galbūt Kartais reikia pasverti, kas yra verčiau. Nereikėtų stengtis nuolat kaltinti dėl visko ūkininkų, kurie neva neteisingai ūkininkauja ir dėl to kenkia aplinkai. Mes turime pasverti abiejų pusių interesus. Ačiū. Dabar prasideda spontaniški pasisakymai. Gavome tris prašymus pasisakyti, visus patenkinsime. Ponas Novak pradeda, prašom. Pone Novak, atsiprašau. Mėly kolegos, indienai sako, kad žemė yra mūsų motina. Todėl mes turime ją tausoti. Jeigu netausosime, tai tai atsisuks prieš mus pačius. Ir dieną iš dienos tai matome. Faktas, kad labai daug augalų ir gyvūnų rūšių miršta ir reikia imtis priemonių. Bet to tas priemonės turi būti teisingos, pasvertos, kad žmonės nepyktų dėl to, kad tos priemonės yra na, per daug perspaustos. Kiekviena rūšis yra svarbi šioje planetoje ir gyvūnų, ir augalų, net jeigu kartais, pavyzdžiui, mes pamirštame bites, bet bites yra be galo svarbios apdulkinant augalus. Europos komisija e, turi labai daug svarbių e, už, užduočių turi ir apsaugoti gyvūnų ir augalų įvairovę, bet taip pat ir nepamiršti ir žmonių poreikių. Ūkininkai nėra kalti dėl visko, taip pat ir vartotojai yra kalti, pavyzdžiui, dėl užterštumo. Dėkoju poniai Novak, dabar ponas Heisel. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, iš tiesų mūsų gyvenimą, gyvenimui mm, planetoje kyla rizika ne tik tai dėl klimato kaitos, bet ir dėl mažėjančios bioįvairovės. Ne tik todėl, kad dega Amazonės miškai, bet dabar dega pavyzdžiui miškai ir Sibirė, į Sibirę, bet taip pat labai stipriai mažėja bičių skaičius. E, mes dar jauni sutikdavom bičių, tai buvo mūsų na, tikrovė kasdienybė. Kitos planetos neturim, turim imtis priemonių tuo labiau, tuo kuo greičiau, nenaudoti pesticidų, niko, nikotinoidų, nekirsti miškų, saugoti nat, natūrales buveinės. Labai svarbu, kad rytoj balsuosime dėl šios rezoliucijos. Reikia raginti valstybės norės dėti didesnės pastangas, skirti daugiau lėšų. Tai turi būti privalomi reikalavimai. Mes turime ieškoti lėšų ne tik iš biudžeto, bet ir iš horizontalių programų. Ačiū. Dėkoju. Pone Fereira. Ponas Ferreira, atsiprašau. Dėkuoju, pirmininkė. Tikslas iki 20-ųjų sumažinti bioįvairovės mažėjimą žlugo. Vis daugiau yra rūšių, kuriems grėsia išnykimas o pasiekmės ekosistemai žmogui bus labai rimtos. Neužtenka kelti ambicingus tikslus. Ne, negana. Reikia skirti ir ambicingai lėšas. Ir, gerbiamas komisijos nary, tai, kas yra numatyta ateinančioje ilgametėje finansinėje programoje, nėra ambicinga reikia ieškoti e, išteklių, nes kitaip tos problemos tai dar labiau suaštrės, pa paštrės. Ir bio įvairovė nyksta dėl įvairiausių e, priežasčių ir taip pat dėl politikos ir dėl ekonominio modelio, kurį mes čia dabar skatiname. Būtent reikia kalbėti apie ekonomikos modelį, apie mūsų politiką. E, dėkoju, spontaniškų pasisakymų laikas baigėsi, dabar diskusijų pabaigai suteiksiu žodį komisijos nariui Sinkevičiui. And... Ačiū už Jūsų indėlį, ačiū už paramą tokiai toli siekiančiai ES aplinkosaugos politikai ir ES ir pasauliniu mastu. Galėčiau pritarti tik pono ir ponui Luenui, kuris sako, kad mes turime vieną planetą. Mūsų atsakomybė didžiulė, mes turime pakeisti padėtį. Tai reiškia, kad iki 2030-ųjų gamta pradėtų atsigauti. Tai būtų visų žmonių naudai. Iš tikrųjų, turime siekti daug ir turime visiems paaiškinti, kodėl mes norime kitaip gaminti ir kitaip vartoti turime pabrėžti naudą ir ekonomikai, ir kalbė, turime kalbėti apie sąžiningą perėjimą prie neteršiančios ekonomikos. Aš atidžiai klausiausi jūsų pasisakymų dėl teisiškai privalomų tikslų, dėl pesticidų, tvarios, tvar, žemės ūkio politikos. Mes turime turėti tikslus, ir tie tikslai turi būti integruoti į visus sektorius ir žemės ūkio, ir žuvininkystės ir kitus. Atkuriant gamtą. Žinoma, mes turime turėti rodiklius, pagal kuriuos galėtume įvertinti pažangą. Ponas Kokalis, ponė Salivan, ponas Melo, ponas Kaliskin kalbėjo, kokie svarbus yra vandeninai ir ne tik biologiniai įvairoviai, bet ir siekiant sumažinti uh, E, klimato kaitą, aplinka, vandė, kadangi esu atsakingas už